Okay, now we have to. Yeah. Okay, colleagues, if we can take our seats, because we're going to start this uh, special session. Kolegos, prašom užimti savo vietas. Pradedame bendrą komitetų posėdį. Keisimės nuomonėmis Europos jaunimo renginyje dalyvavusiais jaunuoliais dėl es išorės veiksmų vaidmens reaguojant į migracijos srautus. Žinome, kad tai kyla įvairių politinio pobūdžio keblumų sprendžiančias problemas. Aišku, yra ir gerų pavyzdžių, kai vėlai priimami pabėgėliai iš karo konflikto zonų. Europa jų tikrai nemažai jau priemė, tačiau sunkumų nežiūrint to kyla ir yra apie ką pakalbėti. Antroji dalis renginio vyks Strasbūre, gegužės 21-22 dienomis. Ir visi parlamento nariai gaus medžiagą apie renginį, kur buvo kalbama apie įvairius pasiūlymus ateičiai iš pradžių. Dabar išklausysime tris trumpas pasisakymų sesijas. Trumpai kalbėkite. Apie pačią ypač sakau. Ir po to galėsime sureaguoti. Po dvi minutės skirsime kiekvienam pasisakymui. Daugų daugiausiai manome, kad ir kitam klausimui pasitarnaus ši diskusija, klausimui, kurį sprendžiame kartu, vystimosi komitetas ir AFET komitetas, ponia Linda Kozakova. Pirmiausia kalbės e, studentė, kuri ypač radikalėjimu ir politiniu ekstremizmu domėsi Ji Čekijos ambasadoje stažavosi Belgijoje, šiuo metu dirba Europos tyrimų centre. Toliau dar Vasilė Gavela, kuri gavo ir stipendiją e, studijų metu. Yra tyrinėjusi ir žmogaus teisų aspektus, žmonių gabenimą ir Matėjusas van der Juska iš Lenkijos į Vokietiją emigravęs su šeima, dar būdamas vaikas, Taigi jis puikiai savokia, ką reiškia būti emigrantu. Nuo 2009 iki 2015 metų dirbo Vokietijos migracijos departamente ir jaunimo atitinkamoje organizacijoje. ETUK kontekste kreipia dėmesį būtent į jaunuolių migracijos aspektus ir pirmiausia, Matėjus pakalbės pirmų klausimų arba pateiks pirmasis mintis, paskui antra sesija, trečia ir trumpos reakcijos. Dėkui. Pagal mano pasiūlymą visos diplomatinės ES atstovybės turėtų turėti galimybę priimti prašymus iš pabėgėlių. Tai leistų pripažinti pabėgėlio statusą to siekiantiems greičiau. E, tokia paslauga galėtų dalintis visas valstybės narės, nors tuos prašymus priminėtų, tarkime, tik viena ambasada. Tai suteiktų galimybę apsaugoti prieglopščio prašytojus nuo pat pradžios ir suteikti jiems informaciją apie tai, ar jų prašymas tenkinamas ar atmestas. Tai būtų aktualu e, pabėgėlio prašytojams atvykstantiems iš viduržėmio jūros regiono. Jie turėtų iš anksto gauti daugiau informacijos, kokia yra tikimybė, kad prašymas suteikti prieglobstį jiems bus suteiktas. Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad e, žmonės gali neturėti galimybės išvykti iš savo šalies, siekti prieglopščio, o ES atstovybės tada suteiktų joms pakankamos informacijos. Tai sumažintų žmonių skaičių, kurie papuola į prekeivių žmonėmis rankas. Tokia panaši sistema veikia JAV ir Kanadoje. Dėkui, puikiai laikotės laiko. Matau, kad kalbėjote tiksliai dvi minutės. Dėkoju už tai. Dabar žodis Andrei Gavryla. Taigi, pirmą išgirsime pasiūlymus, paskui reaguosime juos. Šiandien mano pasiūlymas toksai. ES turi sukurti saugias zonas ir miestus konflikto zonose vietoj dabartinių pabėgėlių stovyklų, kad e, e, pabėgėlių stovyklos būtų paverstos saugiais miestais. ES parama pasiremiant. Ta galėtume atlikti kurdami partnerystės su ES miestais. Tačiau, žinoma, e, toks variantas funkcionuotų tik tai, jeigu bus tinkamai bendradarbiaujama karinėje srityje ir užtikrinama, užtikrinamas karinės saugumas. Junktinių tautų 193 valstybių veiksmai jau yra pirmas žingsnis ta kryptimi. Antra, reikia užtikrinti, kad bus skirtos pakankamos ES lėšos e, sveikatos apsaugos infrastruktūrai kurti tuose saugiuose miestuose, vietoj to, kad teiktume teiktume statybinės medžiagas e, namams pasistatyti, e, verčiau e, reikėtų suteikti tiem žmonėms galimybę pasinaudoti įvairiomis paslaugomis be politinio įsikišimo. Žmonės tada galėtų pradėti savo verslą arba galėtų dirbti savo žemės sklypuose. Dėkui, e, vystimusi komitete po piet kalbėsime apie Siriją ir konkrečiai apie humanitarinę pagalbą, kaip ji yra naudojama ir taip toliau. Jūsų idėja apie saugius miestus, e, kuri reikalautų geresnio bendarbiavimo tarp ES miestų, yra labai svarbi. <clears throat> Taigi, e, Šiandieną mes išklausysime tris kartus po tris idėjas, o po to galės pasakyti Europos e, parlamento nariai. Pone Desarnės dabar. Dėkui, aš e, pritariu pirmajai minčiai. Aišku, ES privalo atverti savo biurus, kad galima būtų susidoroti su prieglopčio prašytojų srautais Turkijoje, Libane, Jordanijoje. E, e, negerai, kad vienintelis būdas tapti prieglopčio prašytojų yra susimokėti prekeiviai žmonėmis ir daryti tai nelegaliai. Visiškai pritariu tam, kas siūloma. Iš tikrųjų, amerikiečiai ir kanadiečiai jau tai yra padarę, tokiu būdu yra priimta daug žmonių. Jie <clears throat> svarsto tokius prašymus e, pasienio valstybėse. Taigi, e, Turkijoje tikriausiai būtų buvę daug geriau tą problemą spręsti anksčiau, dar neprasidedant masiniai migracijai. E devo dire che è sempre apprezzabile la ricerca. Ponas Panceri. Dėkui, sakyčiau, visada labai smagu girdėti naujas idėjas, smagu, kad jas kelia jauni žmonės. Aš paminėsiu gal tik tai keletą sunkumų, kurie būtų susiję su tomis mintimis. E, diplomatinių e, atstovybių panaudojimo mintis yra susijusi su tam tikrais sunkumais. Pavyzdžiui, mums reikėtų sustiprinti ambasadas. E, nebūtų lengva tai padaryti, e, reiktų pripažinti, kad tada e, Europai tektų priimti ir daugiau pabėgėlių. Kanada yra viena šalis, tuo tarpu Europoje mes pasigendame solidarumo tarp valstybių narių dėl pabėgėlių prieimimo. Antra vertus, e, yra keletas migrantų tipų. Kai, kai kuriais atvejais galima panaudoti diplomatinės atstovybės, bet tai prieštarauja minčiai, kurios laikosi kai kurios valstybės narės, kad jos visiškai nenori ekonominės migracijos. Jie galvoja, kad tie žmonės turėtų likti savo namuose. O jeigu kalbame apie žmonės, kurie bėga nuo konfliktų, nuo persekiojimo, čia iškyla e, tam tikras laiko aspektas. E, jie, jie negali pirmiausia eiti į ambasadą, laukti ir tik tai paskui atvykti į Europą. E, jie į tą Europą nori patekti ir turi patekti kuo galima greičiau. <clears throat> Bus taip pat ir problemų su tomis trečiosiomis šalimis, kuriuose ES e, atstovybės veikia. Taigi pati idėja yra nebloga, bet yra ir tam tikrų problemų. <clears throat> Pirmininkė, e, ar Andrėja norėtų sureaguoti į dviejų parlamentarų pasisakymus? Na, man regis, jie daugiau kalbėjo apie Matėjo idėją, bet e, kalbant apie ekonominę migraciją, tai e, atsakas e, čia turėtų būti ilgalaikis ir reikėtų sustelkti ties prevenciją. Dėkui, Matėjus. Ačiū, ponė Sarnės, už tai, kaip pritarėte mūsų idėjai, atsakant ponui Panceri Tai tikrai e, nelengva ES diplomatinėms misijoms primesti tokį uždavinį, bet kaip aš minėjau, labai svarbu, kad visas valstybės narės dalintųsi tą užduotimi. E, ir tam be jokios abejonės ambasadose reikės, reikėtų daugiau personalo, jį reikėtų tinkamai apmokyti. E, E, bet e, antra vertus, jeigu eina kalba apie žmonės, kurių poreikiai yra netidėliotini, kaip kad dabar Sirijoje, tai a, e, jie iš karto turėtų gauti dokumentus ambasadose, kad galėtų iš karto vykti į ES, o nereikėtų jiems neteisėtai brautis. Dėkui, e, idėja regis pakankamai praktiška, bet e, politiškai būtų sunku ją gyvendinti dėl nepakankamo valstybių narių bendradarbiavimo. E, mes turime daug jungtinių tautų programų, kurios padeda valstybėms priimti pabėgėlius mano pačios rinkiminėje apygardoje yra tokia programa. Eisime dar prie kitų dviejų idėjų ir suteiksiu žodį Lindai Slapakovai. Dėkoju, pirmininkė, matome, kad į Europą milijonai keliauja per viduržėmio jūrą ir migracijos krizė iš tikrųjų yra pirmiausias mūsų iššūkis. Aš siūlyčiau, kad reikia sukurti europinį mechanizmą, kurio tikslas būtų užtikrinti geresnę prieigą prie švietimo ir užimtumo jauniems žmonėms. Jeigu tos problemos nebus sprendžiamas, tai jaunų žmonių požiūris nesikeis, jie neturės kitų alternatyvų, tik vėl ir vėl vykti iš savo šalių, kur jie neturi jokių perspektyvų. Uh, Antra, skirtingos e, jaunimo ir piliečių visuomenės organizacijos turėtų pradėti geriau bendradarbiauti, kovojant su radikalizavimu. E, iš tikrųjų, ekstremizmas ir radikalizavimas daro didžiulį poveikį jaunimui ir prisideda prie nestabilumo ir nesaugumo. Todėl jaunimo bendruomenė ir piliečių visuomenė turėtų daugiau dėmesio skirti toms problemoms spręsti. ES jau yra patirtie šioje srityje, ją galima būtų pasidalinti viduržėme jūros valstybėse. Na ir kitas dalykas yra susijęs su didesniu e, įtraukimu kad galima būtų e, tinkamiau kovoti su smurtu ir integruoti žmonės. Dėkui. Antroji idėja - Andrėja Gavrila. Jeigu laikysimės principo, kad svarbu yra išmokyti žvejoti, o ne pateikti kam nors žuvį, Aš sakyčiau, kad reikėtų labiau panaudoti ES taikos korpuso veikimą. Toks korpusas leistų bendruomenę sukurti, bendruomenėse sukurti e, gebėjimus e, apsirūpinti ir tokiu būdu užkirstų kelią norui migruoti. Reikėtų vietos bendruomenės mokyti praktinių įgūdžių, ar tai būtų žemės ūkio ar žaliosios energetikos srityje. E, yra įmanoma vėjo jėgainę pasigaminti iš sugedusio dviračio. Man pačiai teko skaityti kad Malavija vienas jaunas žmogus, panaudodamas tokias medžiagas, sugebėjo aprūpinti elektrą visą savo kaimą. Tokiu būdu galima būtų užkirsti kelią konfliktams, e, kurti švietimo centrus. E, ES padengtų pagrindinių poreikių ir kvalifikacijos kelimo kaštus o e, galtiniai rezultatai turėtų būti labai aiškiai pateikiami, kad įkvėptų tokiam darbui kitus. Ir svarbiausia, ES privalo padėti jaunimui e, pasirinkti prasmingą gyvenimą, o ne beprasme mirti. Tokiu būdu galima užkirsti kelią radikalizavimui ir e, ekstremizmui. Dėkui. Kolegos, jeigu norite sureaguoti į tas e, dvi idėjas susijusias su jaunai žmonėmis. E, prašom pasakyti, mes žinome, kad Afrikoje e, gyventojų skaičiaus augimas e, kelia daug problemų susijusi su užimtumu. Iš tikrųjų yra pavyzdžių. E, kaip e, Afrikoje, e, atskiruose kaimuose, ieškama sprendimų e, savo elektrai pasigaminti, ar norėtų kolegos sureaguoti į tas idėjas. Okay. Eli. Uh, yeah, I just wanted to thank you for your ideas, for being here. Ačiū, aš tik norėjau padėkoti už tai, kad atvykote čia pasidalinti savo mintimis, kadangi dar kitame posėdėje šiek tiek pavėlavau į šį, galbūt jūs jau kalbėjote apie šį klausimą, tačiau noriu dar kartą paklausti, nes Europos parlamente mums kyla sunkumų, kadangi jau mažiausiai dviejus metus mes siūlome sprendimą pasidalinti tarp valstybių narių naštą šioje srityje. Prieš kelias savaitės lankiausi New York'e, kur vyko aukščiausio lygio susitikimas migrantų ir pabėgėlių tema. Žinoma, mes kalbėjome apie būtinybę pasaulio mastu dėti pastangas šią problemą sprendžiant, nes migrantų ir pabėgėlių prieimimas yra pasaulinio masto problema, reikia jai pasaulinio sprendimo, tačiau jeigu jau ES ragina rasti tą pasaulinį sprendimą, pati nesugeba e, savo viduje susitarti, tai e, kokia, koks galėtų būti jos įvaizdis tarptautiniu mastu, nes šiuo metu e, <clears throat> mes nesugebame arba tik tai nedidelę dalį priglopščio prašymus sugebame išnagrinėti Europos Sąjungoje. Nes Europos parlamento nariai beveik kiekvieną savaitę susitinka su savo rinkėjais, su ES piliečiais valstybėse narėse ir mums nelabai lengva paaiškinti jiems, kokias skirtingas funkcijas atlieka ir atsakomybę prisijima taryba, komisija ir parlamentas. Tačiau turime stengtis ir toliau priešingų atveju šio klausimo neįspręsime. Ačiū. Ana Gomes. Aš taip pat atsiprašau, kad pavėlavau į šį posėdį, nes dalyvavau kitame. Tačiau e, tai, ką girdėjau pabaigoje, man yra labai priimtina ir svarbu, mes privalome siekti, kad jaunimas taptų demokratijos, e, žmogaus teisų, teisės viršenybės advokatais. O tai reiškia, kad e, būtina reikalauti iš savo vyriausybių, kad jos investuotų į strateginės programas, kurios skirtos e, ekstremistinių ideologijų skatinančių smurtą užkardimui. Aš nemanau, kad vyriausybė šioje srityje jau yra pakankamai nuveikusios. Prieš metus Europos parlamente rengėme pranešimą apie <clears throat> radikalizmo prevencija ir investicijos šia, šia srityje reikalingos ir jos nesuveiks, jeigu mes neįtrauksime jaunimo, jaunimo organizacijų, asociacijų veikiančių vietos lygmenių, kad būtent jos taptų svarbiausiais veikėjais kovojančiais su teroristinių grupuočių skatinančių nepykantą ir smurtą ideologiją. Žinoma, Šie veiksmai susiję ir su būtinybė suteikti arba perduoti jaunimo rankas tam tikrus politinius svertus, sudaryti jiems ekonominės galimybės, sukurti darbo vietas, nes mes negalime viena vertus kalbėti apie radikalizmo prevenciją ir kitą vertus nieko nedaryti, sudarant jaunimui galimybės atsiskleisti, gauti darbą. Todėl mes turime atsisakyti tos kvailos taupimo politikos, nes siekdami didesnio saugumo turime skatinti ir socialinę integraciją. Taip pat aš pritarčiau tam, kas buvo anksčiau sakyta dėl pabėgėlių. Tai kaip mūsų vyriausybės administruoja migrantų ir pabėgėlių e, srautus ir tie srautai jų tikrai nesustabdys jokios tvoros ar sienos, nes jų atvyks vis daugiau ir kuo daugiau jų atvyks, tuo e, labiau Europai reikės kištis į konfliktų sprendimą ir, ir e, apskaitai. Kuo labiau mes kovosime žmogaus teisės, tuo daugiau žmonių pas mus atvyks, todėl mums reikia vadovautis bendru uh, požiūrio, tas požiūris turi būti toks, kad turime nukirsti tą aukso gyslą, kurią dabar maitinasi žmonių nelegalus gabentojai, nes jie puikiai žino, kaip administruoti tos pabėgėlius rautus, o mes to nežinome ar e, nemokame, kadangi tokiu būdu mes tik tai skatiname šį E, nelegalaus žmonių gabenimo verslą. Vienintelis būdas šį procesą sustabdyti, tai yra sudaryti jiems galimybę saugiai ir teisėtai atvykti į Europą ir teikti prieglopščio prašymus. Ir kol mes to nepadarysime, tai tol skatinsime nelegalaus gabenimo verslą. Mums reikia jaunimo, kuris pritartų šią idėją. Aš dabar, kadangi laiko vis mažėja, siūlau dar išklausyti dvi naujas idėjas, o po to galėsime sureaguoti, nes turime baigti savo diskusiją 15.11. Dabar leisime jaunimo savanorių tarnybos atstovams sureaguoti iš, išgirstus pasiūlymus, nežinau, kad e, Strasbūrė per Europos jaunimo dienas jūs aptarėte atitinkamą programą. Taigi dabar Lindai, žodis, kurį pristatys dar vieną idėją. Ačiū. <coughs> Iš, ši idėja yra susijusi su paskutiniuoju pasisakymu dėl negalu, nelegalaus žmonių gabenimo paskutinių Europolo ataskaitų duomenimis aiškiai galime matyti, remdamiesi šiais duomenimis, kad 90 procentų atkeliaujančių asmenų naudojasi nelegalių gabentojų paslaugomis, todėl būtent e, teisės <clears throat> saugos srityje e, reikia čia daug ką nuveikti, kovojant su šią organizuotą nusikalstamumo apraišką. Reikia skatinti, stiprinti bendradarbiavimus platformas, kurias egzistuoja tarp valstybių narių ir atskirų agentūrų, tokių kaip Europolas ir Eurojustas, tačiau sužvelgiant į didžiulio masto problemą e, kylančią trečiosiose šalise, reikėtų stiprinti bendradarbiavimą tarp Europinių agentūrų, trečiųjų šalių ir valstybių narių, kad būtų veiksmingiau kovojama su organizuotų nusikalstamumu, kaip, pavyzdžiui, neseniai pradėjo veikti Europos migrantų centras. Tokių centrų reikėtų <clears throat> steigti ir trečiosiose šalise. Taip pat manau, kad Viduržėmė jūros sąjunga, kuri yra šiuo metu didžiausia daugia šalė platforma bendradarbiavimo su e, pietų viduržėmė jūros šalimis turėtų būti pasinaudojama ir reikia su Balkanų regiono valstybėmis glaudžiau bendradarbiauti. Taip pat būtina sukurti tokį e, naratyvą, pagal kurį migrantai nebūtų suvokiami kaip potencialus nusikalteliai. Mes e, turime ne pristatinėti imigrantų kaip potencialių nusikaltelių, nes tokiu būdu yra dar labiau skatinamas priešiškumas jiems ir kyla didesnė grėsmė mūsų saugumui bei atsiranda terpė e, tarpti organizuotam nusikalstamumui vis didesnė. Kitas pasiūlymas. Mes galėtume sukurti duomenų banką, į kurį migrantai galėtų patalpinti savo gyvenimo prašymus ir uh, valstybės narės galėtų e, iš tos e, duomenų bazės pasisemti informacijos ir pažiūrėti, ar <clears throat> migrantų gyvenimo prašymas atitinka įvairias įdarbinimo galimybės toje valstybėje narėje priklausomai nuo profesinės kvalifikacijos gebėjimų, kalbų mokėjimo ir taip toliau. Tokiu būdu e, būtų galima labiau patenkinti poreikius priimančioje šalyje, nes integracija turėtų vykti mm, dvišaliais pagrindais, nebūtinai turėtų būti panašiai vieno eismo gatvė. Taip pat reikėtų užtikrinti didesnį skaidrumą Europos Sąjungoje. Dirbdamas profsąjungose puikiai žinau, kaip sudėtinga patekti šiuo metu į darbo rinką net ir valstybių narių piliečiams, o tarpu migrantai susiduria su didesniais iššūkiais, nes jiems reikia įveikti mm, kalbos e, kliūtis, taip pat jiems nepakanka pasitikėjimo savimi. Primančios valstybės privalo užtikrinti mm, adekvačius mokymus migrantams tam, kad uh, užtikrintų jiems galimybę sąžiningai konkuruoti darbo rinkoje. Taip pat e, mūsų darbo rinkoje būtina pripažinti migrantų jau įgytą profesinę kvalifikaciją, nes ir uh, aukštos kvalifikacijos migrantai e, šiuo metu negali panaudoti savo įgūdžių ES, nes jų kvalifikacija yra nepripažįstama ir įgyta užsienio. Taigi galbūt į tą mano minėtą duomenų banką būtų galima įtraukti arba jį papildyti ir atitinkamų profesinės kvalifikacijos informacinė sistema. Tačiau bet kokiu atveju reikia daugiau investuoti į viešasias paslaugas. Ačiū. Dabar Teresa Jimenez pirmąjį sureaguos į pastarasias dvi idėjas. Muchísimas gracias, presidenta. Eh, yo creo, bueno, primero decirla. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėjau pasakyti, jog manau, kad šis sustikimas labai svarbus, kai galim aptarti migracijos klausimus ir išklausyti jaunų europiečių idėjas problemų sprendimo atžvilgiu ir manau, kad tai taip pat susijęs su mūsų kaip Europos, kaip Europos Sąjungos ir patikimo partnerio statusu, taip pat tai susiję glaudžiai su terorizmo, ekstremizmo temomis. Ir apskritai galvoju, kad Europa turi įrodyti, jog turi įrodyti ir parodyti jaunuoliams, kad jie tikrai gali šitą pakeisti, šitą nuveikti. Eina kalba apie santykius su trečiosiomis šalimis be abejo, bet taip pat ir apie santykius mūsų visų tarpusavyje. Tik tas ne visada taip akivaizdu. Todėl žinutė jaunuoliams turėtų ir būti ta, jog um, mums nepatinka tai, kad uh, mes, ES narės, tarpusavyje nesilaikom visada solidariai. Dažnai Europa minima kaip e, vienas subjektas, kaip vienetas, kuris viską turėtų išspręsti. Tačiau visada reikia galvoti ir apie problemos ištakas. Ir kreipti čia dėmesį. Imkime žmonių gabenimo pavyzdį, pavyzdžiui. Iš tiesų labai daug tyrimų studijų rodo, kad neturime dar visų reikalingų priemonių, kad pažabotumėm šią praktiką, kad žmonių gabenimas ir toliau vyksta taip kaip ir iki šiol. Taigi kol kas problemos priežasčių nesame pašalinę bent jau čia bet ir ES viduje mums tarpusavyje trūksta tikrai to solidarumo ir negalime dėl to žengti pirmin. Nematau daugiau norinčių sureaguoti, taigi paskutinės idėjas dabar išklausykime, dabar kita tvarka, pirmiausia, Linda. Man atrodo, kad labai svarbus įsipareigojimų klausimas Europos Sąjungos prisimamų įsipareigojimų, nes kol kas matome, kad visuomet siekiama tik savo interesus patenkinti, ieškoti būtent tokių sprendimų ir tai sukuria labai nekokį įvaizdį ES valstybių narių. Taigi, galvokime apie tai, kad ateityje viskas keisis, bus geriau, bet jeigu vis dar bus sustelkiama tik ties savais interesais pamirštant e, mums svarbės vertybės ir tokius dalykus kaip ekonominės padėties gerinimas kaiminėse šalise ir kitų problemų sprendimas, tuomet ir santykiai tarp ES valstybių narių tik prastės. Daug problemų turi ir pietinės ES valstybės esančios prie viduržėmio jūros. Taigi, man atrodo, kad viskas yra politinės varos klausimas. Ir Europos parlamentas galėtų užsimti lobizmu būtent tą linkmę, nes kol kas to labai trūksta, man atrodo. Ačiū toliau, Andrėja. Norėčiau sureaguoti į ankstesnius pastebėjimus. Iš tiesų, vienybės neužtenka Europos Sąjungai Ir be abejo normalu, kad nuomonės išsiskiria, bet visgi mūsų šūkis yra suvienyti įvairovėje. Taigi kaip pasiekti tą vienybę? Ir čia vėlgi reiktų kreiptis į jaunimą, raginti labiau susitelkti, susiburti ir stengtis daugiau kalbėti apie mūsų visų skirtumus ir juos išvelgti. Turėtų būti daugiau programų orientuotų jaunimą, nes jeigu įtraukiate įvairius procesus jaunimą, tai žymiai daugiau prasmės įgyja visi tie projektai ir, ir jaunimas daugiau prasmės išvelgia. Tuomet ir gimsta tas entuzijazmas, kai matai, kad idėjos, kurias pristatei, virsta realybę. Iš tiesų, kai trūksta vienybės, tai nėra ir galios. Mes norim, norėtumėm, kad uh, E, kad būtent tai pasikeistų. Ačiū. Labai džiugu girdėti, kad e, palankiai priimate mūsų idėjas. Mes tikrai manome, kad ES valstybės narės turėtų dirbti iš vien, parodyti savo stiprybę ir per Europos jaunimo renginį mes, jaunuoliai, parodėme, kad norime vieningos Europos, solidarios Europos, kuri leistų e, pasisakyti jaunimui ir kad jaunimas joje būtų iškirstas. Ačiū dar prieš suteikiant žodį komisijai. Marėlė Paulis. Suteiksiu dvi minutės. Prašau. Um, thank you, uh, Mrs. Chair. Taigi komisijai žodis. Deko jau dabar siekia spręsti e, problemų priežastis, jas šalinti aš jau galiu kaip pavyzdžius paminėti. Iniciatyvas, pavyzdžiui, galinti jaunimą įvairiose šalyse dalyvauti sprendimų, politinių sprendimų prieimimo procese įgyvendiname projektą ir profesinio švietimo srityje. Analizuojame galimybės pagerinti prieigą prie darbo rinkos ir pašalinti tą netitikimą tarp švietimo programų ir darbo rinkos poreikių. Norime, kad šalise partnerėse būtų geriau pripažįstami mm, išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos sertifikatai, diplomai. Ir aišku, tai nėra dar viskas. Reikia galvoti ir apie kitus dalykus, apie vaikus, pavyzdžiui, kurie taps greičiausiai kita pabėgėlių karta. Ir tikrai daug migrantų nelydimų vaikų sulaukiame atvykstančių Europą. Ir tikrai daug generalinių direktoratų komisijos inirtingai dirba tais klausimais ir siūlo įvairias politikos kryptis formuluoti, kurias galėtų pagelbėti Norime taip pat ir atitinkamą humanitarnės pagalbos tarnybą turėti, kuri teiktų pagalbą pabėgėliams reikalinga. Ir tai yra tik keli pavyzdžiai parodintys, kad, kad yra kai kas daroma. Jeigu norite išgirsti plačiau, kreipkite į mus, mielai atsakysime. Ačiū, dėkoju visiems svečiams. Matot, kad realybė yra tokia institucijos tikrai stengiasi rasti sprendimus, bet valstybės narės tuos sprendimus dažnai blokuoja. Ir yra tikrai nemažų kiplumų kylančių valstybėse narėse, kalbuojant taip pat ir apie viešuomenės nuomonę, tik ir jūs galit savo šalyse stengtis prisidėti prie to, kad atsirastų tas visuotinis pritarimas tiems sprendimams ir kad kiekvienu lygmeniu ta veikla vyktų Taigi, dabar dėkoju visiems ir manau, kolegos, galime tikrai drąsiai paploti jaunuoliams atvykusiems pas mus. Ir džiugu, kad tai buvo dviejų komitetų jungtinis posėdis, išgirdome įvairių pasisakymų, nuomonių ir su nekantrumu lauksime taip pat ir kitos diskusijos. Galite pasilikti ir čia, mes toliau kalbėsime migracijos klausimais. Tai yra 13 darbo atvarkės punktas